Na kągi, tęskime darbą pagal darbo tvarkę ir perikime prie tarybos ir komisijos pareiškimų dėl 2010-2014 metų daugiametės programos dėl laisvės saugumo ir teisingumo erdvės. Suteiksiu žodį tarybos vardu poniai Ask. Prašau.